galioja nuo, ir to, tie pakeitimai įsigalioja nuo dabar. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra esminė diskusija - kova su vėžiu. Ši diskusija nesibaigs spontaniškų pasisakymų procedūra ir nebus galima kelti mėlynosios kortelės. Norėčiau pradėti diskusiją ir ponui Weberiui, kuris yra pranešimo autorius, suteikti žodį. Prašau. pirmininkė, komisarė, tarybos atstovai. Daugiau nei 40 procentų europiečių, taip pat ir mūsų rate, susirgs vėžių per savo gyvenimą. Kokie jausmai siejami su šia lyga? Bejėgiškumas, mes nenorime tuo patikėti, einame pas gydytojus, nesutinkame su tokia realybė, tačiau žinome, kad gerai, kad kas antras pacientas susirgęs vėžių neišgyvena. Mes esame bejėgiai, jaučiamės bejėgiai, kai mus ištinka šita nelaimė. Tai yra pagrindinis jausmas, kuris mus, kuris mus apninka. Todėl šitas klausimas mums visiems yra svarbus. Trys iš keturių europiečių reikalauja, kaip rodo apklausos, kad ši tema būtų nagrinėjama Europos mastu. Ir mes Europos mastu liaudės partija norime į šį reikalavimą atsiliepti. Tyrimai parodė, kad medikai gali pasiekti didelės pažangos. Nuo 8 iš 10 krūties vėžių sergančių pacientų yra išgydomos. Nuo Suomijos iki Portugalijos, nuo Prancūzijos iki Rumunijos atliekami tyrimai. Ir aš kartu su savo frakcija pateikiau tokį planą, kaip galima būtų sutelkti jėgas kovoje su vėžiu Europoje. Todėl Europoje vėžio formų yra labai daug. Vėžys yra labai sudėtinga lyga. Vaikų tarpe kasmet diagnozuojama 40 tūkstančių labai retų vėžio rūšių. Todėl mūsų bendradarbiavimas yra būtinas dėl to, kad atvejų yra labai daug ir duomenų yra nepaprastai daug. Ir tik bendradarbiaudami mes visą tai galėsime pajėgti apriepti. 15 tūkstančių ligoninių, 80 tūkstančių onkologų, 170 aukštųjų mokyklų, kurios užsijima šiais klausimais. Tai yra didžiulis potencialas, jeigu mes pajėgsime jį susijęti, jeigu sutelksime tas jėgas, mums pasiseks profesorė Angelika Eckart iš Berlyno Šarite ligoninės man parašė štai ką ambicingas europinis požiūris po dešimties metų mums leistų išgydyti devynis iš dešimties vaikų susirgusių vėžių. Terry Philip, profesorius iš Paryžiaus, papildė šios pasakymus. Jeigu mes sukombinuosime prevenciją, ankstyvą diagnostiką ir as, suosmenintą mediciną, mes galėsime padidinti, dvigubai padidinti išgyjančių nuo vėžio pacientų skaičių. Tai yra įmanoma, tik tai reikia to imtis. Dabar konkrečiai ko mums reikia imtis? Mums reikia prevencinės strategijos, bendros prevencijos strategijos. Turime vengti vėžių. Antras dalykas - reikia sujungti mūsų duomenų bankus atskirose valstybėse šalise. Mums reikia Europos skaitmeninio duomenų fondo, leidžiančio kovoti su vėžiu. Reikia bendros ankstyvojo diagnozavimo procedūros, kad galima būtų pradėti gydyti vėžį kuo anksčiau. Ir paskutinis dalykas, mes nieko negalime palikti už šio proceso ribų. Rytų Europoje žmonės turi 30 procentų mažiau šansų išgyventi dėl šių lygų negu kad vakarų Europoje. Tai yra visiškai nepriimtina. Mes turime nuotolinės medicinos galimybės, mes galime rytų ir vidurio Europoje padidinti išgyjimo standartus. Pagalvokime apie šeimas tų žmonių, kurie serga vėžiu. Yra vėžio pacientų organizacijos, iniciatyvos, kurias taip pat reikia remti. EPP yra labai svarbu pradėti iš naujo šios procesus. Mes gavome naują piliečių mandatą ir dabar turime žengti pirmin, turime pastumėti šį procesą į priekį. Mes ne tik paprašėme, kad vyktų ši diskusija, mes reikalaujame, kad mums reikia naujo, ak, naujų akcentų Europos kovos su vėžiu plane. Taip pat mes norime ypatingojo Europos parlamento komiteto kuris rūpintųsi būtent vėžio, kovos su vėžiu strategijos įgyvendinimu. Mes visą tai ketiname daryti. Ačiū. Much, Weber, like to... Labai ačiū, ponė Weberė. Dabar aš norėčiau suteikti žodį tarybos atstoviai, poniai Tupurainen, kuri yra atsakinga už ES reikalus. Pone pirmininkė, gerbiami e, kolegos. Man labai didelė garbė šioje asamblėje kalbėti apie kovą su vėžiu. Tai yra aktuali diskusija. Ši diskusija vyksta pačiu laiku. Neseniai paskelbti mokslinio tyrimų rezultatai parodė, kad vėžys yra pagrindinė e, mirties priežastis daugumoje ES valstybių, nes e, mirčių skaičius e, nuo širdies ir kraujagyslių lygų mažėja. E, mirtis nuo vėžio ne visuomet yra susijusi su rizikos veiksniais, bet vis tik yra susijusi su galimybė pasinaudoti sveikatos apsaugos paslaugomis. Vėžys yra lyga, kuri dažniausiai smogia vyresniems žmonėms ir mes, europiečiai, e, turime e, gana didelę tikimybę susirgti vėžių. Kaip mes galime atremti šį iššūkį. Ar mes galime nuleisti rankas, ar mes galime kovoti. Mes kaip ES nusprendėme kovoti. E, Pirmininkaujantį Suomiją tvirtai tiki, kad ES politikos kūrime e, dėmesio centras turi būti žmonės. Visų pirma, mes norime sukurti naują koncepciją, gerovės ekonomikos koncepciją. Ekonomika yra neatsiejama nuo gerbuvio Tai yra daugia sektorinis požiūris, kuris reikalauja investuoti į žmogų, į jo sveikatą. Galimybė gauti sveikatos apsaugos paslaugas yra būtina ir ją būtina investuoti. Mes e, siūlome investuoti į sveikatos propagavimą. E, ES piliečiai turi turėti galimybę gyventi sveikai, jie turi išmokti sveikų gyvenimo įpročių, nes tai yra kovos su vėžiu ir jo prevencijos kertiniai akmenys. Europos socialinių teisių ramščio vienas iš pagrindinių ramščių yra prieiga prie sveikatos apsaugos, tai prisideda prie tvarios plėtros tikslų įgyvendinimo yra išsikelti labai aiškus tikslai, tačiau reikia glaudesnio bendradarbiavimo tarp skirtingų valstybių institucijų, E, suinteresuotų pusių, atskirų asmenų. ES atrodo yra susitarta, kad taryba turėtų atlikti labai svarbų vaidmenį, ji turi būti prioritetinė. Taip mes galime imtis tokių e, konkrečių veiksmų mokslinio tyrimų srityje. Taip pat e, Taip pat sveikatos patikrinimo galimybės turime gerinti. ES horizonto programoje įsipareigojo geriau finansuoti mokslinius tyrimus. Jeigu daugiau e, prevencinių priemonių bus ištirta, rasime geresnę diagnostiką, rasime geresnius gydimo metodus ir valstybės narės galės geriau e, visuomenės sveikatos programas kurti. Labai daug kartų mes prašome, kad Europos komisija imtųsi griežtų veiksmų prieš vėžį bendrai. Taip pat kalbame apie veiksmus prieš specialias vėžio rūšis. Žinia, yra įkurta tarybos politinė grupuotė, grupė, kuri ėmėsi aiškių veiksmų. Yra patvirtinta rezoliucija, kurio reikalavima, kad Europos komisija ir valstybės narės e, dėtų daugiau pastangų kovoje su vėžiu. Valstybės narės pačios taip pat reiškia didelį susirūpinimą šią lygą. E, E, taryboje buvo parengta keletas išvadų susijusių su rekomendacijomis dėl sveikatos prevencinio tikrinimo. Taip pat sveikatos apsaugos sistemos turi būti pritaikytos šiam uždaviniui. Europos komisija sureagala, sureagavo į tarybos e, prašymus ir naujoji komisija e, tas, tos pradėtus darbus tes. Mes turime neatsijėti naujų planų nuo horizonto e, kovos su vėžiu tikslams. ES bendradarbiavimas vėžio prevencijoje turi gerėti. Svarbu, kad valstybės narės vienos iš kitų mokytųsi, keistųsi geriausią praktiką. Tai leistų užtikrinti, kad visiems ES piliečiams atsivertų vienodos galimybės sveikai gyventi, e, turint minimalę vėžio e, riziką. Mes laukiame naujo Europos komisijos plano, vilėmės, kad Europos komisija įtrauks valstybės narės, kada tik bus galima, į to plano kūrimą. Taip pat mes esame pasirengę bendradarbiauti su Europos parlamentu, e, geriau informuodami visuomenę, kad būtų suvokta, jog vėžys tampa pagrindinė Europos rykštė. Ačiū, ačiū uždėmesi. Thank you very much, uh, Madam Minister. Now I would like to Ačiū ministrė. Dabar aš norėčiau suteikti žodį komisijos nariui, ponui Viteniu Andriukaičiui. Prašau žodis jums. Much, ačiū, ačiū ponė pirmininkė, gerbiama e, Suomijos ministrė, gerbiami parlamentarai. Greičiausiai tai mano paskutinė kalba šiuose rūmose. Todėl norėčiau šiek tiek asmeninę gaidelę pasidalinti. E, Aš pats e, visai teisė tai turiu, e, noriu pasakyti apie vėžį. Aš tiesiogiai žinau, kokių emocinių ir fizinių padarinių ši lyga atneša. Aš pats tris mylimus brolius dėl vėžio praradau. Aš žinau, kaip žmogus jaučiasi, išgirdęs diagnozę ir kai suvokia, kad viskas jau per vėlu. Todėl aš noriu labai aiškiai pasakyti, jeigu norite rimtai kalbėti apie kovą su vėžiu, privalome e, finansuoti priemonės, kurių negali prirašyti tik gydytojas ar sveikatos komisijos narys. Tai yra politinis klausimas, aš sutinku su jumis, ponė Weberi. Tos priemonės yra politikos kuriejų rankose, tų, kurie kuria rizikos faktorių, e, ekonominių, socialinių faktorių valdymo e, politiką. Tos priemonės yra mūsų pačių rankose. Kai rūkome, kai valgome nesveiką maistą arba piknaudžiavame alkoholiu, tai yra susiję ir su gerovės ekonomika. Sutinku su jumis, ministrė. 2014 metais, kai aš pradėjau dirbti kaip Europos komisijos narys atsakingas už sveikatą ir vaisto saugą, skelbiau, kad mano vienas iš pagrindinių prioritetų yra sveikatos e, propagavimas, lygų prevencija. Aš pasiekiau nemažai, tačiau esminis pokytis dar neįvyko. Mes pasiekėme nemažai pasiekimų. Tabako suvartojimas sumažėjo dėl to, kad buvo priimti griežti teisės aktai ir buvo vykdomos kovos su rūkimu kampanijos. Europos e, komisija apribojo uh, pesticidų ir karcerogeninių priemonių paplitimą. Ir Europos e, kovos su vėžiu elgesio kodeksas buvo patobulintas ir tai jau atnešė konkrečių rezultatų. Informavimo apie vėžį sistema jau veikia ir ją gali, ją gali visi naudotis. E, ji leidžia stebėti padėtį nacionaliniu lygmeniu ir leidžia sukurti tikslingesnius nacionalinius planus. Praėjusiais metais labai aiškiai matėme nacionalinių skriningo programų e, krūties, e, gimdos kaklelio E, ir dar vienos vyžio vėžio rūšies prevencinėms programoms gerinti. Jūs žinote, kad spalio mėno yra krūties vėžio prevencijos mėnos, pats labai aktyviai dalyvauju informavimo kampanijose. Mes Žinome, kad žmogaus papilomos virusas ir e, e, hepatitas B prisideda prie vėžio atsiradimo. Ir aš norėčiau šiame kontekste jūs informuoti, kad praėjusią savaitę Europos komisija paskelbė kartu su PSO pasaulio vakcinavimo e, vadovų aukšto lygio konferenciją. Nuo 2017 metų kovo mėnesio 24 Europos referenciniai tinklai buvo įkurti. Keturi iš jų sutelkia dėmesį konkrečiai į retus sudėtingus vėžio atvejus, ypač vaikų tarpe. Ir jie dirba visoje Europos Sąjungoje. Mes žengėme svarbių žingsnių į priekį e, alkoholio e, maistinės sudėties ženklinime ir pagaliau čia yra pasiektas uh, E, konsensusas. Taip pat labai glaudžiai bendradarbiavome su Europos vėžio organizacija, kad gerintume visuomenės informatumą. Naujas reglamentas dėl medicinos įrangos, kuris įsigaliojo 2017 m. gegužės 25 d. E, iškėlė toli siekianti tikslą visoje ES e, griežčiau reglamentuoti uh, E, maisto įrangą ir vaistus, ypač e, atskiras skyrius yra skirtas vaikų vėžio atvejams, nes čia dar reikia daugiau tyrimų. Būčiau norėjęs dar daugiau padaryti šioje srityje, nes e, mūsų visuomenė susiduria su kitais rimtais iššūkiais, pavyzdžiui, gyventojų senėjimas. Mirtingumo, mirtingumas dar labai dėlis yra labai daug uh, E, užkrečiamų lygų naujos gydimo rūšys yra reikalingos. Jei tik 3 procentai mūsų išteklių yra skiriama prevencijai, tai yra lašas jūroje. Reikia tą sumą padidinti ir užsitikrinti, kad kiekvienas išleistas euras būtų veiksmingai išleistas. Vienas iš būdų tai pasiekti yra keitimasis geriausia praktika tarp valstybių narių. ES vis dar e, dirba grupėje, di, sveik, PSO grupėje dėl sveikatos prevencijos ir užkrečiamų lygų įvardinimo. Tai yra labai vertinga, nes e, valstybių narių prioritetas e, yra būtent šios veiklos rūšys ir mes manome, kad valstybių narių bendradarbiavimą galima tik tai sustiprinti šiuo klausimu. Europos komisijos skaitimasis geriausia praktika jau yra pasiteisinęs kaip naudinga priemonė, nes vienoje valstybėje pasiteisinusi praktika gali būti pritaikoma ir kitose šalise. ES e, kuria informavimo platformas, pacientų organizacijas, medikų organizacijas, skatina diskusijas apie e, visas sveikatos problemas, kurios gali būti susijusios su vėžiu. Taip pat Europos komisija prisideda prie valstybių narių pastangų sukurti geresnį sveikatos apsaugos politiką ir kaip geriau padėti nuo vėžio, vėžių sergantiems žmonėms. Vienas iš pagrindinių prevencinės strategijos elementų yra skatinti sveiką gyvenimo būdą, sveiką maistą. Ir per bendrą žemės ūkio politiką mes sveiką mytybę taip pat skatiname. Ponios ir ponai, technologinė ir mokslo raida atveria milžinišką potencialą vėžio prevencijos gydimo ir priežiūros rytyje. Pavyzdžiui, galime tikėtis, kad ateityje bus žymiai tiksliau gydoma įvertinant paciento genos, genomos parašą. Aš labai džiaugiuosi, kad jau e, Europos vieno plus milijono genomų iniciatyvą pradėjome taikyti. Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas ilgą laiką yra Europos komisijos prioritetas. Per pagrindų programą moksliniams tyrimams Europos komisija investavo 2,8 milijardų eurų nuo 2007 metų. Tada prevencijos diagnostika, terapija, pacientų gyvenimo kokybė išgyvenus vėžį yra pagerinti nuo 2001, 2010 horizonto Europos e, programa leis dar labiau pagerinti padėtį. Europos komisija pasirinko vadinamą emisijos požiūrį. Mes galėsime tada rasti aktualiausias Europos sveikatos apsaugos problemas, tarp jų bus ir vėžys. Uh, Viena iš svarbių sričių įvardintų horizontų Europai yra visų susijusių pusių kovojant su vėžiu mobilizacijai, skaitant paprastus piliečius, ligonius ir kitus. Taip pat aš džiaugiuosi, kad yra sukurti Europos informavimo tinklai retosioms lygoms. Tai leis parengti geresnę ekosistemą pacientams. Uh, E, per e, didžiuosius duomenis, per dirbtinį intelektą universitetai galės bendradarbiauti ir taip mes sukursime mm. didžiulę ekosistemą ir galbūt sukursime kažkokią sveikatos apsaugos įstaigą, kuri dirbs tik vėžio klausimais. Aš e, galėčiau taip pat paminėti, kad yra kitų svarbių iniciatyvų diskusijose e, apie inovacijas. Europos komisija parengė pasiūlymą, kaip sustiprinti sveikatos technologijų vertinimą. E, E, ir tai palengvins prieigą prie novatoriškų sveikatos technologijų, prieigą prie gydimo. Tai yra pagrindinė aktualija šiandien. Europos parlamento patikros procesą šis pasiūlymas jau praėjo ir aš tikiuosi, kad ši iniciatyva pasieks sėkmingai finišą, tikiuosi, kad Suomija sugebės tą padaryti. Visi šie žingsniai yra labai svarbus teisinga linkme, tačiau labai svarbu, kad ši pažanga, šios inovacijos, šie pokyčiai leistų pasiekti e, pacientus, kuriems visą tai labiausiai reikalinga. Aš labai džiaugiuosi, kad naujai paskirtas komisijos narys e, savo darbo aprašyme sutelkė dėmesį į tai, kad Europa privalo užtikrinti įperkamų vaistų ir e, medicinės technikos egzistavimą. Aš džiaugiuosi, kad Europos komisijos sveikatos apsaugos planai yra pagrindinis prioritetas. Ponios ir ponai, vėžys yra net nepailstanti lyga. E, Aš žinau, kad tam reikia skirti nepaprastai daug dėmesio. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs e, šiai temai skiriate dėmesio ir aš noriu paskatinti tarybą, ES valstybės narės ir kitas institucijas kartu e, ryštingai e, kovoti su vėžiu. Tam reikia politinės valios. Dešimtajame dešimtmetyje François Mitterrand Miteranas e, sukūrė Europos kovos su vėžiu iniciatyvą. Tai buvo jau pakankamai senai. Mes ją turime tęsti. Mes kartu turime siekti vėžio prevencijos ir gerinti e, gydimą ir globą. Ačiū ir aš mielai išklausysiu jūsų nuomonių. Much, political... Ačiū komisarė. Dabar politinių frakcijų vardu, EPP konkrečiai vardu kalbės ponia Kopač. Prašau. Šanovna pani Prevodničion. Pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Dėl vėžio kasmet pasaulyje miršta daugiau nei 9 milijonai žmonių. Visos ES valstybės priklausomai nuo jų galimybių išleidžia nuo kelių iki keliolikos milijardų eurų kovodamos su šia lyga. Ar galime pasakyti, kad jau nugalėjome šitą didžiausią 21-ojo amžiaus žudiką? Tikrai ne. Ar galime padaryti ko nors daugiau? Tikrai taip. Turime dirbti solidariai Europoje, sutelkti jėgas, turime sukurti nuoseklaus vėžio gydimo planą Europai. Turime sutelkti jėgas profilaktiniuose tyrimuose. Turime užtikrinti, kad tyrimai būtų kuo ankstesni, suteikime onkologiniams tyrimams naujų impulsų, sukurkime Europinę partnerystės programą, kurioje būtų sutelkti specialistai iš tyrimo institutų ir ligoninių, iš akademijų. Bendradarbiaukime, keiskime geriausią praktiką, keiskime klinikinių tyrimų duomenimis ir suteikime šansą ir rytuose, ir vakaruose gyvenantiems europiečiams pasinaudoti tomis pačiomis galimybėmis. Augliai nežino jokių tautybių, todėl prašau jūsų, nekreipiant į partijų priklausomybę, pritarti pasiūlymui sukurti specialų komitetą kovai su vėžiu. Tai tik nuo mūsų priklauso. Pirmininkai, frakcijų pirmininkai, aš į jūs kreipiuosi, jūs turite tokią galimybę sutelkti, įsteigti tokį komitetą, tą jums leidžia daryti parlamento statuto 270, 207 straipsnis. Esu tikra, kad sergantis vėžių gali mumis pasikliauti, o mes, Europos parlamento nariai, jų nenuvilsime. Ačiū. Dėkoju toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponė Serdaš, vieną minutę. Obrigada, senhora Presidente. Sabemos que atualmente o cancro é a segunda causa de morte. Ačiū, panė pirmininkė. Vėžys yra antra, viena iš pagrindinių mirties priežasčių Europoje. Ir vėžys yra diagnozuojamas keliams milijonams žmonių. Ir vėžys daro didžiulę neigiamą įtaką Europos ekonomikai. Tačiau vėžio galima išvengti, būtent sumažinant rizikos faktorius ypač įgyveninant įrodymais pagristą prevencijos strategiją. Nepakanka vien tik tai imtis dabartinių priemonių, kad galėtume kovoti su vėžiu. Mes turėtume daugiau investuoti į E, pirminę prevenciją, į tokią politiką, kuri pagerintų žmonių gyvenimo kokybę, taip pat aplinką ir skatintų prevenciją. Ir taip pat, kad būtų labiau nustatomas, greičiau nustatomas vėžys. Be to, įrodymais pagristos ir kitos tyrimo programos taip pat galėtų būti pagristos moksliniais tyrimais. Dabar Renew Europe grupės e, frakcijos vardu Trilė Linua. Pone pirmininkė, daugiau negu 40 metų esu kancerologė ir aš labai dėkoju, kad vyksta ši diskusija. Europoje 4 milijonai žmonių kenčia nuo vėžio. Jiems reikia Europos plano kovai su vėžiu. Reikia, kad Europos mastu būtų užtikrinta prieiga prie novatoriškiausių vaistų, kad nepritrūktų jų ir kad jie būtų įperkami. Reikia, kad visos Europos mastu būtų mobilizuoti mokslininkai ir gyvendintų e, toli siekiančias ambicijas pagal horizonto programą vėžio tyrimų sektoriuje. Taip pat mes turėtume glaudžiau bendradarbiauti retų vėžio lygų atvejais ir pediatrinio vėžio lygų atvejais, nes daugybė vaikų kasmet miršta. Vėžys yra kūno lyga, bet taip pat tai yra socialinio neteisingumo lyga, nes mes e, kartais neturime lygybės prevencijos požiūrių. Mes nesame lygus e, rizikos atveju, ar kalbėtume apie tabaką, ar apie e, blogą mytybą, ar apie fizinės veiklos stoką. Nevienodai esame informuojami apie vakciną dėl, pavyzdžiui, vėžio kakle, e, gimdos kaklelio vėžio. Mes turime gerinti informavimo kokybę. O dar ir tais atvejais, po, kai reikia išgyventi poligos, mes vėl patiriame didžiulę neligybę, nes ne visi gali e, gerą gyvenimą po to turėti. Todėl, gerbiami kolegos, turime gerinti kovą su vėžiu. Aišku, tai yra Europoje pagrindinė mirties priežastis, bet lygiai taip pat mes turime kovoti su socialinė neligybė. Mes turime sukurti sveikatos Europą, kuri būtų teisingesnė ir solidaresnė. Of... Ačiū. Dabar šalių frakcijos Europos Laisvės alijanso frakcijos vardu, ponia Ryvasi. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai Andriukaitį, kolegos. Vienas iš trijų europiečių per savo gyvenimą susidurs su vėžiu. Kiekvienais metais 1,3 milijonai žmonių Europoje nuo vėžio miršta. Tie skaičiai yra vis tik dramatiški. Ir be to, tie skaičiai tik didėja. Mes susidurėme su chroniškų lygų protrukiu ir kai kurie ekspertai spėja, kad e, keturių vėžio rūšių iki 2035 skaičius padidės du kartus. Taigi tai yra netidėliotinos skubos klausimas. Europos planas dėl kovos su vėžiu vis dar laukiamas. Vis kalbame apie prevenciją. Gerbiamas komisijos narys daug apie tai kalbėjote. Diagnostika, gydimas, paliatyvinė slauga. Mes galime daugą pagerinti. Kiekviename lygos etape galima tobulėti. Tai yra neišvengiama. Tačiau vėžys yra lyga, kur yra susijusi su daug faktų faktorių. Ji turi daug pusių, jeigu galima pasakyti. ES kovos su vėžiu planas egzistuoja nuo 85 metų ir mums yra sakoma, nereikia rūkyti, sportuoti, reikia valgyti sveikai, reikia nesideginti saulėje ir daug įvairiausių ir kitokių rekomendacijų yra teikiama. Tačiau nepaisant to, vėžio atvejų skaičius tik didėja. Kodėl? Todėl, kad greičiausiai mes neiname teisinga kryptimi. Reikia iš tikrųjų išdrysti sukurti daugelio faktorių įvertinimo planą. Planą, kuris e, leistų nedirbti pavojingose vietose, kurios padina vėžio rizikos atvejus 30 procentų moterims. Taip pat mes turime kalbėti apie žmonės, kurie žemės ūkėje susiduria su pesticidais kenksmingais, dėl kurių prostatos atveju, vėžio atveju padidėja. Turime daugiau dirbti su endokrinė sistema greunančiomis medžiagomis. Mes turime apsaugoti vartotojus ir apskritai mes turėtumėm žiūrėti, kaip sumažinti sąlytį su tokiais cheminiais elementais. Kalbėkime ir apie oro taršą, kuri, oro, kurį mes kvepuojame ir dėl ko mes susirgame. Aišku, turime kalbėti apie prevenciją, aišku, visi turi prieigą prie vaistų, žinoma, reikia kovoti už tai, kad vaistų, netru, kad vaistų būtų pakankamai. Tačiau reikia būti labai drąsiems ir novatoriškiams, ypač kovojant su vėžiu. Ačiū. Tad dabar identiteto ir demokratijos frakcijos, frakcijos vardu. Pone Maltazarė gerbiami kolegos. Aš esu nusivylusi, pažvelgusi pirmiausia į ponios Ursulos von der Leyen programą. Ji yra gydytoja, tačiau ji apskritai net nesuteikia didesnio dėmesio farmacijos paketui ir apskritai sveikatos apsaugai, kuris siektų ne tik už valstybės narės ribų, tai būtent apimtų visą Europą. Tai reiškia, mūsų žmonėmis nėra rūpinamasi. Tai reiškia, kad e, vėžys nebus diagnozuotas ir gydomas daugeliu žmonių. Mes turėtume daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, į, į apskritai tyrimus, į prevenciją. Nes aš e, manau, kad, e, kad mes turėtume dabar atkreipti didesnį dėmesį į retesnės šios lygos rūšis, kaip, pavyzdžiui, vaikų susirgy, susirgymo atveju. Diagnozės yra nustatomas per vėlai arba nenustatomas. Ir rekomendacijos šiuo atveju yra formuluojamos pernelik e, neaiškios ir tos rekomendacijos turėtų būti įgyvendintos ir įgyvendintos realiai. Jeigu mes norime išgelbėti žmonės, tai mes turime imtis veiklos. Ačiū. Dabar Europos konservatorių reformuotojų frakcijos vardu pusantros minutės, pane Kupčinska. Pone pirmininkė, ponai ir ponios, ponė komisarė. Pasaulio sveikatos organizacija įspėja, kad augliai yra antra pagal e, svarbumo priežastis dėl, ir dėl, ko, dėl to didėja mirtingumas. Tai ypač plaučių ir krūties vėžys yra svarbus. Kaip jau buvo minėta, tai yra maždaug 9 milijonai žmonių kasmet miršta nuo vėžio ir tai yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių. Europos sąjunga ir parlamentas yra ėmėsi priemonių, kaip kovoti su vėžiu valstybėse narėse, bet vis tiek mes dar neturime tam pakankamai lėšų, neturime pakankamai gerai sutelktos logistikos. Kai kuriuose valstybėse yra tokie tinklai. Mano šalis dalyvauja viename iš tokių tinklų, kuris užsiema vėžio profilaktiką. Atsižvelgiant į tai, aš norėčiau paraginti tarybą ir komisiją sustiprinti valstybių narių dėrybinės pozicijas, pasirūpinti tuo, kad visos valstybės narės turėtų pagal kainą prieinamų vaistų nuo vėžio. Sakau tą ne tik tai kaip parlamento narė, bet ir kaip gydytoja. Ir manau, kad pacientai ES neturi lygios prieigos, vienodos prieigos prie vaistų ir prie technologijų. Tai labai priklauso nuo to, kur jie gyvena. Bet visi mes galime tapti vieną dieną pacientais ir tai liečia mus visus. Dėkojame toliau, ponia Konečna, pusantros minutės, GUNGL frakcijos vardu. Dėkoju. Kolegės, kolegos. Labai džiaugiuosi, kad naujoji komisijos pirmininkė, lygiai taip kaip ir APP, paskelbė kovą su vėžiu savo prioritetu. Tačiau aš dar nesupratau, kaip komisijos pirmininkė ketina tą problemą spręsti realiai. Turi būti visiems aišku, dabartinė komisija yra užėmusi labai prieštaringą poziciją. Iš vienos pusės jis sako, kad labai svarbu yra prevencija, iš kitos pusės ji ignoruoja savo prievolę reglamentuoti endokrininę sistemą ardančių medžiagų naudojimą. Juk šios medžiagos yra pagrindinė vėžinių susirgymo priežastis. Europos komisija vėlgi davė leidimą naudoti glifosatus, nors žmonės protestavo. Ankstyva profilaktika, skriningas, visa tai yra geri žingsniai ir pirmininkė pažadėjo jų šias rytis stiprinti, tačiau reikia galvoti apie tai, kokios yra vėžio priežastys, kokios yra medžiagos maiste, kurį mes valgome, ar vandenyje, kurį mes geriame. Jeigu to nepadarysime, tai mes nuolat turėsime mokėti didelius pinigus farmaceutinėms kompanijoms už brangius vaistus. Turime taip pat padėti ir šeimoms, kurios kenčia, pacientų šeimoms, kurios dėl to labai kenčia. Taip pat norėčiau galų gale paraginti komisiją ne tik kalbėti, bet ir imtis konkrečių veiksmų. Ponas Bul, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Vėžio diagnozė yra tikrai tokia, kuri pakeičia visą žmogaus gyvenimą. Jis sukuria baimės atmosferą. Ir aš žinau tą, aš esu gydytojas ir mano tėvas mirė nuo prostatos vėžio. Tačiau ankstyva diagnozė, greita intervencija, nauji vaistai labai padidina išgyvenimo galimybės. Tačiau vis tiek yra sukariama tokia baimės atmosfera, bent jau Junktinėje karalystėje. Pacientams dabar sakoma, kad jeigu breksitas įvyks be susitarimo, tai tuomet labai sumažės vaistų nuo vėžio ir kils didelių pavojų žmonėms. Taigi mes turime visi kartu užtikrinti žmonės, kad taip neatsitiks. Ir aš kaip daktaras, kaip gydytojas esu kalbėjęs su daug žmonių iš farmacijų kompanijų pusės ir visi planuoja, kas bus po to, kai Didžioji Britanija išstos be susitarimo, kaupia atsargas ir tikrai mums pavyks susidoroti. Trys farmacijos kompanijos, kurios yra įsisteigę Prancūzijoje, sako, kad Junktinė karalystė yra labai svarbus jų partneris ir jie darys viską, kad priekyba vyktų taip, kaip lygi šiol. Ir visi 75 milijonai medicininių vaistų pakuočių patenka į e, Britanija iš ES 45 keliauja į Europą ir mes tikimės, kad šie mastai nesumažės. Mums reikia bendradarbiauti šioje srityje ir toliau ir, toliau ir aš esu tikras, kad jūs man pritarsite. Negalime žaisti politinių žaidimų, e, darydami žmonės tokių žaidimų aukomis. Ačiū. Dėkoju pusantros minutės, toliau kalbės ponia Šuicė. Ačiū, ponia pirmininkė. Tai yra mūsų darbo tvarkės punktas. Būtent e, ir diskusijos užsimesgusios dėl šio klausimo, kaip tik rodo, kad tai bus mūsų prioritetinis klausimas. Bet kokiu atveju mes jokių politinių nesutarimų neturime šio klausimo. Ne taip kaip Brexito atveju. Kaip ir kiti kalbėtojai pasakė, vėžys tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, mirties priežasčių Europoje. Pirmiausia, centrinėje ir rytų Europoje kuriuose yra bendras vidaus produktas yra mažesnis. Ir mes kažkaip turime kovoti su tuo. Mes turime e, užtikrinti didesnę lygybę. Pacientai turėtų turėti lygias galimybės pasinaudoti vaistais. Nesvarbu, kokioje valstybėje jie yra. Ir aš norėčiau dabar pagirti dabartinio komisijos nario darbą. Ir aš taip pat žinau, kad e, nauja komisija, kurioje vadovauja ponė von der Leyen, paskelbė, kad ji taip pat investuos daug lėšų į mokslinius tyrimus. Labai svarbu investuoti į mokslinius tyrimus. Kaip aš jau sakiau, e, suteikti galimybę gauti visus vaistus, taip pat išmaniuosius vaistus visiems europiečiams. Mes turime apie tai kalbėtis daug daugiau ir dirbti šią linkmę daug smarkiau. Aš tikiuosi, kad naujoji komisija atsižvelgs į šią temą. Aš tikiuosi, kad mes priimsime naują, naują pagrindinį planą visos Europos mastu, kaip kovoti su vėžiu. Ir planuojama nemažai konferencijų tiek Kroatijoje, tiek Europos Sąjungoje e, šią temą. Ir aš taip pat naujo komisiją norėsiu prisidėti prie kovos prieš vėžį. Aš manau, kad visi mes kartu dirbsime, nesvarbu, kokie mes dešiniai ar kairiai esame. Taigi, ačiū už tai, kad šis klausimas buvo įtrauktas į šiandienos darbo atvarkę. Ačiū. Vieną minutę. Pone Jongerijus. Ačiū pirmininkė. Vežys yra siaubinga lyga, kuri Europoje turbūt yra pagrindinis piliečių kentėjimo šaltinis. Vienas iš dešimties piliečių išgirsta tokią diagnozę ir turi galimybę gydytis. Per paskutinis penkerius metus e, sukūrėme visą eilę teisinių nuostatų susijusių su vėžį sukeliančiamis medžiagomis. E, pirmą kartą e, glifosatas buvo įvertinas kaip vėžį sukelianti medžiaga mes turime e, vis tik tai kalbėti apie tai, kad daugiau pastangų reikia dėti. Žiūrėkime, kokie tikslai išsikelti. Turėtume kovoti už tai, kad vežys susijęs su profesinė veikla e, būtų susilauktų ypatingo traktavimo. Tai pasakytume apie visas vėžį sukeliančias medžiagas, pavojingas medžiagas. Susirgti darbo vietoje tai yra netoleruotinas fenomenas šiandien. Toliau vieną minutę, ponė Rys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti keletą sekundžių išklausyti mane ir aš noriu uh, atkreipti dėmesį į pono Antrikačio veiklą. E, pastarosius penkerius metus jis labai gerai dirbo, mes kartu sugebėjome sveikatos sektorioje pas, pažengti smarkiai į priekį. Prieš trejus metus aš persiunčiau jums ponios Henen elektroninį laišką. Tai yra viena iš daugelio Europos mamų, kurios vaikas ir govėžių. Ir tada per ją aš prašiau, kad būtų dedama daugiau pastangų kovoti su šia rykščia, su vėžiu Europoje. Ir Europos parlamentas kaip tik tuo metu prieėmė rezoliuciją dėl pediatrinių vaistų sukūrimo. Tada e, mes e, supratome, kad neretai vaikai buvo gydomi tik tai su tais pačiais vaistais, kurie yra skiriami suaugusiems duodančios tik mažesnėmis dozėmis. Uh, 2006 metais, e, nuo 2006 metų, atsiprašau, tik tai šešios naujos vaikų vėžio gydimo priemonės buvo rastos. Todėl gerbiamas komisijos e, atstovė, aš norėčiau paklausti, kokiu naujų priemonių yra įmamas ES pediatrijos srityje kaip e, mes galime užtikrinti daugiau pažangos šis srityje ir kaip mes galime užtikrinti, kad jūsų iškeltos idėjos persikeltų į ponios e, von der Leyen planus kovoti su vėžiu. Ačiū dabar, ponė Milan, vieną minutę. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėžys yra antroji pagal E, dažnumą e, mirties priežasis ES. Čia reikia daugiau mokslinių tyrimų. E, priežasis sukrenčios vėžį vis. Priežasčių tokių yra vis daugiau ir daugiau. Tai gali būti susijęs su sveikata, tai gali būti su, su aplinka, tai gali būti susijęs su gyvenimo būdu. Mes jau dabar kalbame apie tai, kad nuolat privalo būti stiprinamas ES ir tarptautinis bendradarbiavimas. Be e, farmacinių laboratorijų e, E, lobistų e, veiklos. E, mes turėtume vertinti padėtį realiau, nes kol kas lobistai galvoja tik apie pasipelnimą iš vėžio vaistų. Vėžio medikamentai turi būti visiems įperkami. Todėl mes taip pat turime kalbėti apie naujus mokslinius tyrimus, ypač pediatrijos rytyje. Mes turime ieškoti alternatyvių gynimo metodų, pavyzdžiui, lastelinio gen, gen, genomos gydimo, bet lygiai taip pat mes turime kalbėti apie komercinių tabų uh, E, panaikinimą, nes Europoje yra nusikalstamo masto kainos nustatomos. Aš manau, kad tam tikslui Europos bendradarbiavimas būtinas. Ačiū toliau, ponė Višnieska, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, sutinku, ką sakė kolegė kalbėjusi prieš mane. Mums reikia geriau kontroliuoti farmacijos lobistus. Jie iš tikrųjų tik susirenka pinigus iš žmonių tragedijos. Visi skaičiai, kuriuos mes išgirstame, yra baisus, kadangi už viso to slypi žmonių gyvenimai. Gyven, žmogus, kuris serga tokia nepagydoma lyga, yra labai nelaimingas. 15 metais 300 tūkstančių ES piliečių gyvena, mirė nuo vėžio, tai yra ketvirtis visų mirčių. Atsižvelgiant į tai, matome, kokia tai baisi lyga. Iš 3, 35 tūkstančių kasmet susirgančių vaikų 6 tūkstančiai kasmet numiršta. Ir tėvai dažnai neturi pinigų gydyti savo vaikams. Mums reikia kompleksinių priemonių, kurios leistų nuosekliai kovoti su vėžinėmis lygomis reikia tam ir teisinių, ir teisėkuros priemonių. Turime sąjungos lygmenių remti bendradarbiavimą, žinių perkelimą, siekiant kuo geriau išnaudoti intelektinį mokslininkų potencialą visose valstybėse narėse. Mes galime pagerinti rodiklius ir pre, prevenciją ir mirtingumo rodiklius, jeigu taikysime šiuolaikiškas praktikas, jeigu stengsimės žmonėms įteikti geresnį gyvenimo būdą ir jeigu kursime naujus vaistus ir darysime juos prieinamus. Ačiū. Dėkoju. Toliau vieną minutę kalbės ponia Komtūra. Dėkoju, pirmininkė, kolegės, kolegos. Kasmet 1,3 milijonai europiečių miršta nuo vėžio tai yra 26 procentai visų mirties atvejų. Aš norėčiau daugiau pakalbėti apie krūties vėžio problematiką, kadangi nuo jo daugiausia miršta moterių. Visame pasaulyje tai yra pati dažniausia moterų vėžio rūšis ir e, nusinešanti daugiausia gyvybių. Jeigu mes labai anksti nustatome šią vėžio rūšį, tai galima jį išgydyti beveik šimtų procentų. Todėl ši tema turi tapti aukščiausių prioritetų visose valstybėse narise, visiems politikams. Mes turime imtis ir prevencinių priemonių, turime vykdyti kampanijas, mokymo kampanijas, informavimo kampanijas ir kovoti su iš ankstinėmis nuostatomis šioje srityje. Yra labai daug visuomeninių tabų, neleidžiančių kalbėti apie tai. Moterims turi būti suteikta galimybė ankstyvai profilaktikai. Visos moteris turi praeiti tą profilaktiką. Uh, mūsų komisarė, ponė Kirija Kydo, iš, iš Kipro labai gerai žino šias temas ir ji pradės pirmąją europinę kovos su krūties vėžių strategiją. Ačiū. Toliau ponas Lyzė, pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, komisarė, kolegės ir kolegos. Vėžio tema mums visiems yra labai asmeninė. Ir man ji tokia. Aš prieš visai neilgą laiką Praradau vieną iš savo geriausių draugų, jis mirė sulaukęs vos 46 metų. Ir todėl kartu su Manfredu Weberiu mes jau ne vienerius metus stengiamės šią temą padaryti kuo svarbesnę visiems. Ir prieš du metus APP jau įsipareigojo prisidėti prie to, kad po 20 metų mes pasiektume tokią stadiją, kad niekas nebemirs nuo vėžio. Bet mes vieni to nepadarysime. Čia tenka didžiulis, didžiulė našta ir didžiulė atsakomybė valstybėms narėms, turi galioti solidarumo principas. Tačiau mes galime pasistengti, kad duomenys būtų susijęti. Yra labai daug vėžio registrų, tačiau jų duomenys vieni su kitais nesisieja. Reikia daugiau tyrimų ir čia kreipiuosi į tarybą. Reikia jokių būdų nemažinti lėšų horizonto programoms, o priešingai jas didinti. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie breksitą. Ir kolega, kuris ką tik kalbėjo, jau dėja išėjo. Britanijos medicinos asociacija tikrai teigia, kad breksito atveju bus sunku apsirūpinti medi medicininiais produktais, ypač jeigu tas breksitas bus be sutarties ir to negalima ignoruoti. Breksito partija taip elgesi kaip tas, kuris iš pradžių padega namą, o paskui šaukia gaisras, gaisras ir jie tikrai žaidžia pacientų baimėmis, turime tą suvokti ir aiškiai įvardyti. Ačiū. Minute, Mr. Gonzales Casares. Toliau vieną minutę, ponė Gonzales Casares. Ačiū. Pone pirmininkė, gerimas ponas ir ponai. Labai džiaugiuosi, kad ir nauja komisijos e, pirmininkė iškėlė vėžį į pirmuosius prioritetus Mes pirmiausia norėtume e, pabrėžti, kad e, gyventojai turėtų būti labiau informuojami apie rizikas, apie prevenciją. Tačiau mes turime ir patys šį beitą nuveikti. Mes turime kovoti labiau prieš rūkimą, prieš tabako produktus, mes turime informuoti labiau apie tabako žalą, mes turime sukurti atitinkamą teisinę sistemą, kuri, bū, kuri būtent ir atspindėtų tą žalą. Svarbiausia yra ryštingai veikti. Ir labai svarbu, kad tokios iniciatyvos turėtų būti paremtas būtent tam tikrais tyrimais ir inovacijomis, kad būtų įmanoma atlikti ankstyvą diagnostiką. Taigi, nepaisant visų pastangų, vis, vis miršta žmonės nuo vėžio. Ir mes turime nepamiršti, kad kad tokiu atveju nukenčia ir kiti žmonės, pačios šeimos, kurios, pavyzdžiui, turi slaugyti tą vėžių sergantį žmogų. Ir vieną minutę dabar Gonzalės Solis Peres. Ačiū, pane pirmininkė. Mes turime bendromis pastangomis laimėti kovą prieš vėžį ir Europos parlamentas turėtų prisimti ryštingesnį vaidmenį, nes parlamentas gali, pavyzdžiui, reikalauti, kad, kad e, horizonto programa būtų vykdoma tinkamai ir turėtų pakankamai lėšų, kad būtų gali, e, galima vykdyti atitinkamus mokslinius tyrimus, kad e, būtent pacientams, įmonėms ligoninėms būtų suteiktos galimybės kurti naujus vaistus ir kuo greičiau tie vaistai patektų į rinką. Ir kad tie vaistai būtų tolygiai pasiekami visiems. Be to, mes turime atkreipti dėmesį į naujas technologijas, kurios turėtų būti naudojamas, kaip, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, būtent padedant pacientams. Ir žinoma, turi būti laikomasi paciento teisų. Mes turime išsiųsti pacientams e, signalą, kad visi, visi, kad visi tyrėjai gaus e, pakankamą finansavimą, kad kovotų su šia baisia lyga. Toliau vieną minutę, ponė Redžimenti. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija, kurią mes šiandien plėtojame, yra labai svarbi visiems europiečiams. Mums reikia ryštingo atsako, atsakymo ir bendrų veiksmų ir suderintų veiksmų tarp visų frakcijų. Jau moksliškai yra įrodyta, kad augliai atsiranda dėl aplinkos, dėl mytybos, dėl kitų veiksnių įtakos. Tai reiškia, mes negalime nekreipti dėmesį į neigiamą poveikį tų medžiagų, kurios yra mūsų maisto produktuose, mūsų aplinkoje. Ir būtent e, mums reikėtų pabrėžti kovą su klimato kaita, nes tai yra vienas iš veiksnių, kuris sukelia vėžį. Tai būtent reikia pabrėžti atitinkamas terapijas, e, remti biologinių vaistų kūrimą. Tie vaistai yra veiksmingesni ir netokie toksiški. Nes kaip gydytoja aš jau nu, tai turėjau patirti, kad toksiškas jų poveikis paprastų vaistų yra didelis. Mes turime užtikrinti, kad būtų rūpinamasi sveikata, todėl mes turime imtis visų priemonių, kurias tik tai turime. Sveikatos apsaugos komitetas ir visi mes visi turėtume imtis šios bendros užduoties. Toliau, Durišnikosova. Vieną minutę. Ačiū atsižvelgiant į neligybę, su kuria susiduria jauni vėžio pacientai, gaudami gydimą ir vaistus, pirmiausia, centrinėje ir, ir rytų Europoje, mes turime pabrėžti, kad dėja tai vis dar yra didžiulė problema. Dėja tai yra tai, tai ir mano valstybė, Slovakija, remintis e, Pasaulio sveikatos organizacija. E, 250 tūkstančių 250 gyventojų iš 100 tūkstančių būtent susirga vėžių. Mums reikia atiti, atitinkamos kokybiškos medicininės priežiūros, kvalifikuotų gydytojų, nes dabar pacientai turi laukti labai ilgai būtent chirurginio operacijų arba po operacinio gydimo. Todėl aš ska, raginu komisiją ir valstybės narės, kad jos pasistengtų, kad žmonės turėtų prieimimą prie gydimo. Uh, pirmiausia jauni žmonės ES. Ir galiausiai norėčiau paprašyti jūsų visų paremti iniciatyvą, ryš, paremti mūsų iniciatyvą, tai būtent dėl, dėl vėžių sergančių vaikų ir išėdami geltoną raištį. Toliau pusantros minutės, panė Manserat. Ačiū, panė pirmininkė. Europai kyla daugybė iššūkių, tai ir breksitas, ir daug kitų problemų. Tačiau tūkstančiai ES piliečių susiduria su dar vienu iššūkiu, kuris galbūt nesispindi žiniasklaidoje, tačiau jis yra labai dažnas iššūkis, tai yra vėžys. Skaičiai byloja aiškiai. 1,4 milijonai europiečių šiais metais praras savo gyvenimus dėl vėžio. Ir daugybė žmonių susidurs su vėžiu. Tai yra žiauri realybė. Tačiau mes žinome, kad vėžiniai susirgymai sumažėjo 10 procentų. Daug e, vėžio atvejų galima išvengti. Būtent e, tokiu būdu, kad mes galėtume pakeisti savo gyvenimo būdą. Mes turėtume gyventi sveikiau, kvepuoti išvaresnių orų, turėtume sumažinti priklausomybę nuo alkoholio ir tabako. Mes turėtume e, pagerinti mikroklimatą mūsų visuomenėje. Tai būtent, kad e, nebūtų baimių ir depresijos, kad žmonėms būtų pagerinta gyvenimo kokybė. Tai būtent e, mes turime akcentuoti Europą prevenciją, akcentuoti mokslinius tyrimus ir taip pat pasirūpinti kad bet kurioje Europos dalyje būtų tinkamas gydimas. Mes turime galvoti apie pacientus ir taikyti visapusišką požiūrį. Kad nuo medicinio medicininės priežiūros iki pat priežiūros namuose būtų taikomas, taikomas teisingas, teisingas priežiūros būdas. Tik tai tokia atveju mes galėsime išnaikinti šią lygą ir suteikti viltį milijonams Europos gyventojų. Labai džiaugiuosi, kad tai yra prioritetas naujoje komisijoje. Čia mes. Vieną minutę, panas Palmeris. Ačiū. Man garbė per šią diskusiją paminėti mano rinkėją Jackie Woodcock, kuriai buvo nustatytas krūties vėžys. Bet ji tapo įkvėpėja varomąją jėgą, e, kuriant eikime prie darbo kampaniją. Tos kampanijos tikslas užtikrinti e, lygiavertę apsaugą žmonėms darbo vietoje. E, ji bendradarbiavo su profesinėmis sąjungomis, su tarptautinė Europos profsąjunga, su Europos vėžio pacientų asociacija. Ir dabar mes darome spaudimą Europos komisijai, kad vėžio planuose būtų numatytos specialios apsaugos priemonės žmonėms susirgusiems šią lygą likti darbo vietoje, kad jie galėtų oriai dirbti tol, kol gali ir nori. Taigi aš darau spaudimą Europos komisijai, kad būtų imtasi veiksmų šiuo požiūriu ir aš raginu viso parlamento e, narius remti šią Down to Work, eikime prie darbo kampaniją, kurią aš pradėjau dar per praeitą kadenciją ir šiame parlamente. Ačiū. Vieną minutę poniai Zaharopulų. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, aš visapusiškai remiu ponios Uršulas Vandelajan iniciatyvą, kad visoje ES būtų gyventas kovos su vėžiu planas. Tačiau aš manau, kad mes turėtume eiti dar toliau. Paimkime konkretų pavyzdį. Gimtos vėžio kaklelio vėžys gamtos kaklelio vėžys. Daugiau negu 3 30 tūkstančių moterų kiekvienais metais miršta dėl to, kad ta lyga nebuvo laiku nustatyta. Ogi skiepais, vakcina mes galime užkirsti kelią šiai lygai. Taigi mes turime kalbėti apie subalansuotą plėtrą Pasaulinės sveikato organizacijos direktorius kreipėsi, kad būtų įmamasi veiksmų šioje srityje. Mes turime siekti įgyveninti savo vertybės viso pasaulio sveikatos apsaugoje. Mes turime Europos e, pagalbos planus e, sveikatos srityje integruoti ir išorės veiksmus. Mes negalime leisti, kad moteris mirstų nuo lygos, kurią galima e, kurios galima išvengti ir kurią galima gydyti ir Europoje, ir kitose pasaulio dalise. Labai ačiū. Viena minutė, poniai Benjų. Kolegos, e, per e, sveikatos apsaugos komiteto paskutinę kadenciją aš labai daug kalbėjau apie e, visas Europos e, sveikatos apsaugos rykštės. Dabar Vokietijoje mes aiškiai, atsiprašau, Prancūzijoje aiškiai fiksuojame vaistų stoką. Yra sakoma, kad trūksta sudėdamųjų medžiagų ir laboratorijos, kurios gamina vaistus, nebegamina pakankamai Prancūzijai, nes yra nuspręsta, kad tai nėra pakankamai pelninga. 2010 e, metais e, jau buvo užfiksuota vaistų stoka. Nuo to laiko trūkstamų vaistų skaičiai padidėjo daugybę kartų. 80 procentų vaistų yra gaminami ne Europos Sąjungoje ir taip jau yra 30 metų, taigi problema yra labai rimta. Vėžio gydimas neretai vėluoja todėl, kad kai kurios farmacinės bendrovės galvoja tik apie pinigus. Gydimas turi būti prieinamas visiems būtina e, išanalizuoti e, vaistų gamybos priemonės Europoje ir mes taip pat turime sukurti strateginius rezervus. Ačiū. Dabar viena minutė poniai Mazurek, prašau. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni panie. Ponios ir ponai, labai ačiū. Auglių profilaktikos diena kaip tik yra dabar švenčiama ir sprendžiame problemą, kuri liečia milijonus Europos piliečių. Mes esam visų gyventojų atstovas ir reikalaujame, kad visi turėtų vienodą prieigą prie vaistų kovoje su augliais. Mums neturi pritrūkti lėšų specialiam gydimui ir profilaktikai. Lenkija turi savo strategiją, kaip kovoti su vėžio lygomis. Ji apima ir ankstyvą diagnostiką ir kitas uh, priemonės. Mums reikia, kad bendradarbiautų visų valstybių narių mokslininkai, kad darytų tą aktyviau ir kad tą remtų ES institucijos. Visi kovokime dėl to, kad žmogus, kuris susirgo vėžių, nesijaustų taip, lyg jam būtų paskelbtas mirties nuosprendis. Turime stengtis, kad ir turtingos, ir neturtingos ES zonos turėtų vienodą prieigą prie vaistų ir galimybių. Reikia stengtis kad mūsų programos, šalių programos, kovos su vėžiu programos būtų efektyvesnės, tą galime padaryti jas sėdami. Visi turime rūpintis mūsų piliečių gyvenimais ir jų gyvybėmis. Ačiū. Half, Toliau pusantros minutės, ponė Fransen. Dankuvel, mevrouw